gyvename e, demokratijos laikais ir demokratiją nereikėtų teismo vadinti marionečių teismu. Ačiū. Ačiū už šios pastebėjimus, tačiau pono Klarko čia jau nebėra. Pone Vedlį, ar jūs esate pasirengęs? Prašom. Hola, monsieur le, monsieur le président, madame. Euh, oui je me lève, désolé. C'est un honneur pour moi d'être présent. Pirmininkė, man didelė garbė kalbėti čia parlamente. Tiesa, kad šis parlamentas yra svarbi Europos konstrukcijos dalis. Aš jaučiu tam tikras emocijas, kalbėdamas čia klausimais, kurie yra labai svarbus. Tai yra 2011 metų biudžeto planai. Šio biudžeto sudarimas remiasi nauja procedūra, pagal kurią Europos parlamento vaidmuo yra didesnis, todėl mes kartu pradėjome šią procedūrą pagal Lisabono sutartį. Todėl kaip niekada svarbu čia kalbėti šiame parlamente. Noriu taip pat Jums priminti, kad diskusija vyks pagal naują Lisabonos e, numatytą procedūrą. Ir reikia paminėti, kad jau e, e, įvykdėme pradinį trialogą, kuris pavyko visai gerai. Žinote, kad parlamentas apgalėstavo, kad nebuvo konsultacijų rengiant tarybos poziciją. Mes dirbome komitete, tačiau tai buvo daroma pagal aiškės politinės gairias, kurios buvo numatytos Ekofino taryboje 2010 metais ir pagal protokolą, kurios patvirtino nacionaliniai parlamentai ir kurie buvo patvirtinti rašto procedūra rūpiučio 12 dieną. Žinoma, kitų metų biudžeto procedūra yra pirmoji tokia mums visiems pagal naujas taisyklės ir mes turime, aišku, pasimokyti, turėsime iš to pasimokyti ir ateityje. Biudžetą pareigiant tarybą, remdamasi tam tikrais principais, laikydamasi 2007-2013 metų finansinės perspektyvos, taip pat e, e, vadovavomasi sveikų finansinių valdymų ir kitais principais, numatant tinkamas maržas ir užtikrinant, kad būtų galima e, išteklius panaudoti tam, kad būtų galima pasiekti politinius tikslus. Tačiau matote, kad rengiant šios, šį biudžetą e, taupimo kontekste, e, kuris yra neišvengiamas visose valstybėse, tai galima pasakyti, kad devintieji metai buvo ypatingai sunkus ir todėl turime nepamiršti taupimo sąlygų ir esamų sąlygų, kuriamis rengiame dešimtųjų metų biudžetą. Turbūt reikėtų panalizuoti svarbiausias biudžeto eilutes ir pakalbėti apie tam tikras antrašnės dalis. Mes siūlome 142 milijardų e, biudžetą mokėjimus įpareigojimams. Tai yra sumažinimas 78 milijardais pagal komisijos pasiūlymą. E, šis skaičius padėjo, šis buvo sumažintas 3,6 milijardo, palyginti su komisijos pasiūlymu. Taryba taip pat atsižvelgia į komisijos poziciją dėl sanglaudos programų išmokų nuo 7 iki 13 metų ir taip pat atsižvelgiant į e, naujų projektų pradžią, nes kai kurie jų užtrunka. Taip pat reikia pabrėžti, kad tarybai sumažinus tam tikras sumas, išmokų asignavimai padidėjo gana smarkiai 2,9 procento palyginti su 10 metais. Tai yra 1 procentų daugiau negu nulinio augimo sąlygomis. Tai yra na, koreguojant pagal infliaciją. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į tarybos požiūrį, kuris visiškai atitinka biudžeto prognozes. Visi įsipareigojimai padidėjo ir verte, ir procentinė išraiška. Aš nenoriu minėti visų biudžeto antrašinių dalių, tačiau atminkite, kad vienas A dalyje žinome, kad jaunimo politika yra prioritetas parlamentui, e, tai išdėsta visose parlamento dokumentuose. Tiesa, kad mes sumažinome komisijos pasiūlymą, tačiau biudžetas vis tiek padidėjo palyginti su dešimtųjų metų biudžetu. O vienoje B dalyje, jeigu pažvelgsime į visas sumas, tai jie, jos nustatytos pagal dabartinius gyvendinimo dydžius, laikantis skrupulingai e, gyvenimo sėkmės šiandien. Ketvirtoje antrašinėje dalyje taryba nori išlaikyti ES sugebėjimą reaguoti veiksmingai į ekonominius ir socialinius iššūkius tarptautinėje aplinkoje. Ir mes puikiai suprantame, kad galėtume išvysti naujų biudžetinių poreikių. Taip pat penktoje antrašinėje dalyje nepakeitėme e, parlamento administracinio biudžeto, tačiau labai svarbu, kad kiekviena institucija stengtųsi laikytis e, tam tikrų pagrindų ir kiekviena bandytų užtikrintų, kad laikomės kelio gairių, kurias turime. Baigdamas, norėčiau pasakyti, kad labai svarbu e, visą tai buvo jums pasakyti. Tarybai labai svarbu čia dalyvauti šioje diskusijoje ir išdėstyti e, visus apmąstymus, kuriais pagristas biudžetas. Žinau, kad e, parlamento požiūris gali skirtis nuo tarybos pozicijos. Tačiau aš tikiuosi, kad darybos su parlamentu bus konstruktyvios ir vaisingos. Taip pat noriu padėkoti komisijai už jos paramą visos procedūros metu. E, procedūros, kurioje buvo daug iššūkių. Taip pat turėčiau paminėti biudžeto peržiūrą, kurią komisija atliks šio mėnesio pabaigoje. Ir prioritetai kitų metų biudžetui, atsižvelgiant į 20 metų strategiją, bus prioritetai ateities metams. Todėl taryba ir parlamentas dabar turi pradėti gilę ateities biudžetinės architektūros analizę. Belgija, pirminkaujantį šalis, užtikrins, kad taryba suteiktų daug reikšmės biudžeto peržiūrai. Taip pat galiu patikinti Jūs, kad Belgija padarys viską, ką gali, kad nugalėtų visas kliūtis Tai yra pirmasis e, biudžetas, dėl kurio deramasi pagal Lisabono sutartį ir aš e, iš tikrųjų tikiuosi, kad mes, mums pavyks pademonstruoti, jog šis pasikeitimas e, leis pasiekti sėkmės. Taryba pasistengs užtikrinti, kad būtų naudi, biudžetas būtų naudingas kaip galima didesniam piliečių skaičiui, nes jie yra uh, mokesčių mokėtojų, iš kurių surenkamas tas biudžetas. Ačiū. Toliau komisijos vardu panas Levandovskis. Pirmininkė. Tarybai apsisprendus, dabar pasiekėme lemiamą metinės procedūros etapą, bet tai nėra eilinė procedūra, nes dirbame pirmą kartą pagal Lisabonos sutartį. Ir e, dabar artėja darbų įkarštis. Vyko trišalis dialogas, bet nebuvo daug kas, su, dėl daug ko susitarta, tik tai dėl datų ir modalumų, kaip turėtų veikti taikinimo komitetas šiais metais. Turime kalendorių, e, taryba apsvarstė biudžetą, e, parlamentas pristatys poziciją iki spalio 20, o taryba seks atidžiai, kaip viskas vyksta abiejose biudžeto institucijose. Dar vienas svarbus dalykas. Mes e, turime e, įgyvendinti visą eilę korekcijų susijusių su Lisabono sutartimi ir abiejų. Reikia, kad abi pusės parodytų gerą valią ir susitartų. E, iki lapkričio mėnesio mes turime susitarti dėl labai daug sudėtingų priemonių. Šis, š šis susitaikymo procesas, kuris e, baigsis lapkričio mėnesį, bus labai daugiaplanis ir sudėtingas. Ministras sąja, kad e, sumažinti mokėjimai 3,6 milijardais eurų. Komisija pateikė savo pasiūlymą atsižvelgdama į suvaržymus ir taupimą valstybėse narėse. Tačiau mes Ir mes parengėme biudžetą, kuris 4 milijardais mažesnis e, negu finansinės perspektyvos aukščiausioji riba. Mes taip pat, ministrė, e, pirmoje kategorijoje e, numatėme padidinti lėšas, kurios užtikrintų didesnį augimą ir darbo vietų kūrimą, kurios leistų įgyvendinti E, vietos mastų priemonės skirtas išbristi iš krizės ir tai sudaro 96 procentus padidintos sumos. E, mes matome, kad e, sanglauda juda labai greitai į priekį, nors procesas buvo lėtas pradžioje. E, taryba nesumažino tik operacinės išlaidas, bet ir programas skirtas pasirengti valstybėms, narėm, valstybėms stoti į Europos Sąjungą. E, tai gali e, duoti joms tokį signalą, kad bus iš naujo peržiūrimi tam tikri susitarimai. Dėl administravimo išlaidų aš labai laikysiuos griežtos pozicijos, gal nebūsiu populiarus tarp uh, kolegų, bet pasakysiu, kad dabar sumažinamos lėšos administraciniai paramai ir kategorija numeris 4 labiausiai nukentėjo. E, tai yra susiję ir su kitomis išlaidomis, pavyzdžiui, gamtinėmis nelaimėmis ES. ES e, galėjo labai greitai sureaguoti į nelaimę Pakistane pagal skubios pagalbos priemonė. Bet ta, kad galėtume būti efektyvus, reikia valdymo, reikia administracinio eilučių operaciniams programoms. Taip pat taryba sumažino mokslo tyrimų vykdomosioms agentūroms finansavimą, bet tos agentūros dabar valdo septintąją pagrindų programą, kuri išauks vienu milijardu. E, kitais metais, jos finansavimas tiek padidės. Dar baigdamas norėčiau kreiptis į abi biudžeto institucijas ir paprašyti labai atidžiai išnagrinėti šį susirūpinimą, kurį išreiškiau per paskutinės darybas. Reikia galvoti apie daugies luoksnį susitarimą, reikia galvoti ne tik apie skaičius o komisija sieks būti sąžiningų dėrybininkų ir suvaidinti konstruktyvų vaidmenį, kad galėtume pasiekti gerą rezultatą 2011 metams. Dėkoju. Thank you, Ačiū komisarui. Dabar suteiksiu žodį poniai Janvirševskai. Trys minutės, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbiami ponai ir ponios. 2011 metų biudžetas nėra pirmasis projektas, kurį reikia įgyvendinti pagal Lisabonos sutartį. Vis dėlto dabar pirmą kartą mes įgyvendinsime šį biudžetą remdamiesi naujomis uh, idėjomis iš Lisabonos sutarties. Tai yra penktasis biudžetas iš 2007-2013 metų finansinės perspektyvos ir ko gero mums jau yra žinomos šio biudžeto silpnosios ir stipriosios vietos. Aš labai vertinu Belgijos pirmininkaujančios šalies pastangas. Tačiau aš esu susirūpinusi dėl to, kad pirmo svarstymo taryboje metu septynios valstybės narės balsavo prieš. Uh, Kartais man atrodo, kad kai kurių valstybių narių finansų ministrai žvelgia nacionalinius biudžetus ir kai pamato įmokas į ES biudžetą, tuomet jie pradeda mąstyti, kaip tas įmokas apriboti. Net nepagalvoja apie tai, kas daroma su tomis įmokomis. Jie nepagalvoja, kokias pasiekmes turės tokių įmokų į ES biudžetą sumažinimas. Aš dėl to tikrai labai apgailę stauju. Uh, Tikrai apgailestauju dėl tokių įvykių, kai taryba turi tvirtinti savo poziciją. Taip pat e, man labai gaila dėl to, kad e, taryba sumažino finansavimą septyniose biudžeto eilutėse. Manau, kad ateityje paaiškės, kodėl tai buvo padaryta. Galbūt taryba pateiks paaiškinimus, kodėl jį taip pasielgė. Mes turėtumėm stengtis, kad biudžeto procesas būtų detalesnis, mes turėtumėm sutelkti dėmesį į visas biudžeto eilutes, nereikėtų galvoti vien tik apie procentinius dydžius, bet apie tų eilučių turinį. Reikia pagalvoti apie konkrečius dalykus, ką mes aukojame. Koks yra vienas iš svarbiausių Europos parlamento e, prioritetų. Tai yra jaunimas, mobilumas ir švietimas. Na ir kai taryba e, siūlo 25 milijonais eurų sumažinti pagrindinę uh, šių prioritetų eilutę, aš turiu omeny tokią programą kaip visą gyvenimą trunkantis mokymas, tai neįmanoma palaikyti dialogo su taryba. Aš vis dėlto tikiuosi, kad kitame taikinimo posėdėje pavyks užmėgsti aišku dialogą su taryba. Aš tikiuosi, kad taryba atsižvelgsi mūsų pageidavimus. Ir kad nebesiūlis mažinti biudžetą. Mes dabar parlamente taip pat ruošiamės svarstymui procesas jau pasistumėjo į priekį ir mes tikimės, kad iki šio mėnesio pabaigos komitete procesas baigsis, kad bus primtas sprendimas spalio mėnesį plenarnės sesijos metu ir tikiuosi, kad pagal Lisabono sutartį mes patvirtinsime gerą, konstruktyvų biudžetą. Aš tikiuosi puikaus bendradarbiavimo tiek su pirmininkaučia Belgija, tiek ir su komisija. Ačiū. Pane Trupel, trys minutės, prašom. Herr Präsident, Herr Rat. Ačiū pirmininkė, gerbiamas tarybos atstovė, gerbiamas komisarė Levandovski, kolegės ir kolegos. Aš kuo puikiausiai, kaip ir visi ES piliečiai ir pilietės, aš taip pat tikiuosi ir politikai, suprantu, kad dabar mes gyvename sunkiais laikais ir kad neįmanoma išvengti tam tikrų taupimų. Tai yra neįmanoma. Neįmanoma nesiginčyti dėl biudžeto. Reikia siekti, kad biudžetas būtų subalansuotas, kad būtų užtikrinamas teisingumas tarp kartų. Reikia protingai subalansuoto biudžeto, nes antraip mes daug lėšų turėsime panaudoti palūkanų mokėjimui. Na ir be abejo, ES e, yra susijusi ir su situacija valstybėse narėse. Pagalvokime, kodėl valstybių narių pozicijos skiriasi. ES neįsiskolino, nes tai nenumatyta įstatymuose. ES, kaip kad norėjo valstybės narės, Lisabonos sutarties dėka gavo naujų užduočių, kurias dabar reikia įvykdyti, tarkim, energijos politikoje, užsienio reikalų politikoje ir kitose sritise. Ir be abejo, mes turime sugebėti įvykdyti tas naujas užduotis, kurias mums patikėjo sutartis. Mes turime turėti tam pakankamai priemonių. Kaip e, pranešėja, aš turiu pasakyti, kad svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp išlaidų ir taupimo. Tai ta pusiausvyrą dar nėra užtikrinta. Mums sunku dėrėti su taryba. Reikėtų atsižvelgti ir į kitų institucijų nuomonę, į duomenų apsaugos ombudsmeną, kitas mažesnės institucijas. Mes norime, kad tos mažosios institucijos, pažiūrėjau, duomenų apsaugos institucija puikiai dirbtų, jos turi sugebėti dirbti. Jeigu mes norime, kad audito rūmai užtikrintų, užtikrintų tinkamą kontrolę, tai taip pat turime skirti atitinkamą finansavimą auditorumams, reikia jiems personalo. Aš manau, kad tas biudžeto balansas, biudžeto pusiausvara yra labai svarbi užduotis. Tos užduoties įvykdymas siunčia tam tikrą signalą ES valstybėms narėms. Pagalvokime ir apie ES plėtros kaštus. Šios kaštus taryba siūlo sumažinti, tačiau nenukelia plėtros datos. Ir aš savęs klausiu, kaip tai įmanoma. Kol kas mes dar laukiame Teisingumo teismo sprendimo dėl 1,85 milijono, bet mes turime būti pasiruošę visiems atvejams. Turiu pasakyti, kad žaliųjų frakcija mano, kad egzistuoja galimybės sutaupyti. Turiu paminėti tokį projektą kaip ETA. E. Ir galbūt galima būtų pasiginčyti dėl tokių projektų. Ačiū. Toliau pane Haug, trys minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, kolegės ir kolegos, prane, abi pranešėjai Abu pranešėjai jau pasakė, kokia yra jų nuomonė, aš dabar kalbėsiu komiteto vardu. Iš karto noriu pasakyti, kad esu įsitikinusi, kad Belgija, kaip ir minkaujantį šalis, kuo puikiausiai dirba. Vis dėlto Belgija gali puikiai dirbti tik tada, kai jai tai leidžia taryba. O tarybos rezultatai dažnai būna prasti. Aš kažkaip kiek prisimenu, kad taryba visą laiką bando sutrumpinti arba pakeisti gerą komisijos pasiūlymą, bandoma keisti įsipareigojimus, bandoma keisti skaičius. Taryba visą laiką taip daro. Taryba net nepagalvoja, kur prasminga atlikti pakeitimus, kur ne. To rezultatas yra toks, mažiau 780 milijonų mažiau įsipareigojimams ir 3,6 milijardo mažiau uh, mokėjimams. Ir kas dėl to nu, daugiausia nukenčia? Decentralizuotos agentūros. Mes jas įkūrėme remdamiesi teisės aktais. Parlamentas ir taryba dalyvavo tokių agentūrų įkūrime, kitaip tų agentūrų ir nebūtų. Na, o dabar, jeigu mes toms agentūrams nesuteiksime pakankamai lėšų tam, kad jos galėtų gyvendinti savo užduotis, tas užduotis, kurias mes pavedėme atlikti, tai tada tas agentūras reikia uždaryti. Uh, nes kiekvienas euras toms agentūroms yra išvaistamas. Ta pati galiu pasakyti ir apie vykdomasias agentūras. Gerbiamas komisaras apie tai jau kalbėjo. Vykdomasios agentūros, kurios taip pat buvo įkurtos įstatymų, teisės aktų turi gyvendinti ilgametės programas. Jeigu mes mažiname finansavimą, kaip jos įgyvendins tas daugiametės programas? Taryba turėtų, taryba kalba apie tai, kad e, reikėtų skatinti konkurencingumą, bet kalbant apie biudžetą, mažinamos būtent tos biudžeto eilutės, kurios turėtų skatinti ekonomikos augimą ir e, konkurencingumą. Turiuomenį pirmą A kategoriją. Taip pat mažinamas finansavimas ir regionams. Vienu milijardu. E, Tai nėra nei logiška, nei protinga. Mes pageidautumėm, kad tiems, kam tenka politinė atsakomybė, iš esmės diskutuotų su mūsų komitetu. ES turi duoti naudos visiems piliečiams ir pilietėms. Ir tik tada, tik tada jūs mus Europos parlamentą galite laikyti tinkamu partneriu. Ačiū. Ačiū ir kol kas paskutinis žodis tarybai. Merci, euh, merci, monsieur le président, mais simplement. Ačiū, pirmininkė. Grįžtant prie kai kurių iškeltų čia išgirstų klausimų, norėčiau pasakyti, kad pirmiausia dėl to fakto, kad neturėjome galimybės padiskutuoti apie visas antrašinės dalis, kurias pasiūlė taryba, na, tai diskusijos iš tikrųjų įvyks. Tai apie tai kalbėsime, kalbėsime apie prioritetus 11 metų biudžete. Tačiau taryboje buvo sunku pasiekti susitarimą, reikia sąžiningai tai pasakyti. Taip pat svarbu yra tai, kad šiame Dėl šio biudžeto taryboje buvo balsuojamas, balsavimas buvo labai sunkus, bet tai yra dėl to, kad biudžeto situaciją turėtų paremti visas valstybės narės ir jos susiduria su įvairiais sunkumais. Ir reikia pabrėžti, kad nepaisant sunkios krizės situacijos ir valstybė narių patiriamų sunkumų, šis biudžetas, palyginti su dešimtųjų metų biudžetu, yra didesnis 2,91 procento. Na taip, jūs, kai kurie iš jūs norėjo, kad jis būtų dar didesnis, tačiau šiaip ar taip jis padidėjo palyginti su dešimtaisiais metais. Pone Haug sakė, kad vienas, vienas B antrašinė dalis, e, jūs ją paminėjote, tačiau noriu priminti, kad palyginti su dešimtaisiais metais ši dalis padidėjo 14 procentų, taigi mes atsižvelgiame į pirmosios B antrašinės dalies svarbą ir jį padidėjo 14 procentų. Tai yra aiškus įrodymai, kad taryba atsižvelgia į vairius dalykus ir tai reikia tiesiog tinkamai pailustruoti. Pranešėja, prašai galėčiau pasakyti, kad šiandien čia kalbėdamas aš norėjau pabrėžti tai, kad parlamento darbas yra labai svarbus Jūs minėjote pirmą A antrašinę dalį, kurią parlamentas norėjo padidinti. Ir aš kalbėdamas pabrėžiau faktą, kad e, taryba būtent ir skiria ypatingą dėmesį šiai daliai. Ir to atlikto darbo kontekste taryba norėjo surenkti gerą diskusiją, ypač kai kalbam apie jaunimo politiką. Žinoma, kad mums reikia daugiau apie tai pasikalbėti, nes parlamentas išskyrė šią politikos sritį kaip prioritetinę. Taip pat noriu priminti faktą, kad dėl penktos atrašinės dalies ir institucinės dimensijos, tai tiesa, kad visos institucijos turės šiek tiek susiveršti diržus. Ir tai, aišku, ir matosi iš tarybos pateikto biudžeto. Mes biudžeto, parlamento biudžeto iš esmės nepalėkėme, tačiau kiekviena institucija yra labai svarbu šiek tiek sumažinti savo apetitą turime visi rodyti pavyzdį atsižvelgiant į sunkias aplinkybės. Na ir baigdamas galiu pasakyti, kad aišku, kad mes dar diskutuosime per ateinančias savaitės. Ir tikiuosi, kad mums pavyks susitarti dėl 11 metų biudžeto. Bus aišku sunku, reikia įgyvendinti visas politikos sritis, tačiau bus sunku taip pat dėl to, kad negalima ignoruoti finansinių apribojimų, finansinių problemų valstybės narėse. Turime kolektyvinius biudžeto tikslus, kuriuos norime gyventinti, tačiau jeigu visi suvoksime visus sunkumus, mes rasime tokį biudžetą, kuris būtų priimtinas visiems tikiuosi, kad mums pavyks parodyti, kad naujoji Lisabonos e, sutartis gali mums pasiekti rezultatų ir patvirtinti gerą 11 metų biudžetą. Ačiū. Dėkuoju, diskusiją šio klausimu baigėme. Dabar klausimai komisijai. Dar kartą atsiprašau, vėluojame ir turėsime baigti.